La seduta è aperta. Pradėkime posėdį. Pirmasis darbo atvarkės klausimas yra Europos vadovų tarybos išvados. Spalio 19-20 dienos, 20 dienos vadovų tarybos išvados ir taip pat lyderių darbo atvarkės pristatymas, kaip galėtumėme kartu kurti savo ateitį. Po Europos parlamento pasiūlymų kuriuos galite rasti savo dokumentuose. Mes